So, liebe Kolleginnen, Kollegen. Gerbiami kolegos, sveikinu susirinkusius jūs į mūsų šiandienos popietinį posėdį. Stelbiu 15 darbo tvarkės punktą ir norėčiau pasveikinti komisarą Džoną Dali. Tai yra komisaras atsakingas už sveikatos apsaugos ir maisto saugos klausimus. Taip pat norėčiau pasveikinti ir generalinio direktorato vadovą ir visą jo komandą. Tai yra generalinis direktoratas, kuris, kurio kompetencija yra e, sutampa su mūsų kompetencija maisto sauga yra labai jautri tema. Ir mes jau šiandien ryte daug diskutavome šią temą. Ir mes žinome, kad įvyko tam tikrų nesklandumų dėl maisto saugos direktyvos, e, reglamento, bet taip pat kiti klausimai taip pat bus dar nagrinėjami mūsų darbo tvarkėje. Sveikatos apsauga, visuomenės sveikata taip pat yra iš plačios temos ir kartais mūsų komitete pritrūksta laiko šitoms temoms, ar jo būna per mažai, nes šios temos taip pat turi daug įvairių aspektų. Šiandieninis mūsų susitikimas yra nuolat vykstančio dialogo dalis ir to nuolatinio dialogo esmė yra, kad mes turime pasikeisti nuomonėmis dėl artimiausių komisijos planų. Todėl norėčiau padėkoti komisarui už tai, kad jis e, mus nuolat informuoja apie savo veiklos rytį, kai kada informuoja ir ne, neformaliai. Na, o dabar suteiksiu žodį jums, kad jūs pristatytumėte mums savo artimiausios ateities darbo atvarkę, prašau. Well, Dėkuoju, pirmininkė, gerbėmi parlamento nariai. Džiaugiuosi būdamas e, čia jau daugiau kaip metai, kai aš užimu šias pareigas. Aš labai vertinu visus e, patarimus, e, kuriuos jūs kaip parlamento aplinkos apsaugos komiteto nariai man pateikėte. Ir aš tikrai tikiuosi tokio paties sėkmingo bendradarbiavimo ateityje. Paskutiniai e, mėnesiai e, buvo labai sėkmingi mano darbe. E, mes mums kartu pavyko užbaigti labai svarbius tiesiekuros projektus, ypač kalbant apie tarp valstybinės veikatos apsaugą ir organų donorystę. Žinoma, ne visi klausimai mums pavyko. Dabar Kalbant apie 2011-2012 metų komisijos darbo programą, leiskite paminėti pagrindinius e, šios veiklos prioritetus. E, 2012 metais e, e, yra pradžioje numatyta tobako, tabako produktų direktyva. Tai yra ypatingai toksiški produktai Man ypatingai nerima kelia jauni europiečiai, kurie e, rūko ir gadina savo e, ateitį. Jau e, daugybė penkiolikmečių Europoje rūkų. Ir mūsų tikslas yra atgrasinti nuo tabako priklausomybės ir padėti jiems suvokti tabako daromą žalą. Mes siekiame e, reglamentuoti, reguliuoti įvairius e, priedus e, cigaretėse ir kituose rūkaluose. Mane drąsina drąsus valstybių narių vyriausybių žingsniai šioje srityje. Tabako produktų direktyva turėtų pasirodyti kitų metų pradžioje ir aš labai tikiuosi šio komiteto paramos, o taip pat ir viso parlamento paramos. Mes e, stengiamės daryti išvadas iš to, ką pasimokėme H1N1 gripo protrukio metu ir turime pasirenkti įvairioms galimoms e, pandemijoms ES lygmenių. Konsultacijos e, šiuo, e, šio siūlymo metu dar vyks iki šio mėnesio pabaigos. Ir galbūt jūs jau žinos, žinote, kad 2012 metais aš siūlysiu klinikinių tyrimų direktyvą. Kaip žinote, klinikiniai tyrimai e, ženkliai sumažėjo Europoje nuo 2007 iki 2010 e, metų klinikinių tyrimų sumažėjo net 20 e, procentų. Tai yra labai svarbus tyrimai, svarbus pacientams Todėl mums e, reikia išsiaiškinti, kaip galima pagerinti reguliacinę bazę siekiant paskatinti šios e, tyrimus. Kai kurie e, pacientai yra ypatingai susidomėję savo lygomis ir nori išbandyti naujas gydimo galimybės ir aš manau, kad jie turi tokią teisę. Taigi, be to pacientai turi teisę gauti patikimą e, informaciją, o valstybinės institucijos turėtų suveikti kaip filtras tarp rinkos e, subjektų ir pacientų. Komisijos e, peržiūrėtas siūlymas bus tikėtina priimtas iki gegužės mėnesio. Tačiau e, reikėtų dar gerinti e, pacientų saugumą ir tuo pačiu skatinti inovacijas. 2012 metais komisija pasiūlys e, medicininių priemonių direktyvos peržiūrimą. Neseniai E, vyko e, medicininių inovacijų e, konferencija, kurioje dalyvavo ir Europos parlamento narė. Taip pat nemažiau svarbu yra geriausios ūkininkavimo praktikos taik, taikymas bei naujos gyvulių gerovės strategijos prieimimas. Mes turime priimti statymus europinėme lygmenyje ir turime sukurti europinių e, nuorodų centrų tinklo įkūrimą. Turime suderinti ES galiojančius aktus ir šiuo metu komisija kuria planus e, e, bei e, formuluoja naują gyvūnų sveikatos įstatymą, kuris turėtų būti pateiktas kitais metais. Šis teisės aktas bus paremtas pagrindiniu principu, kad geriau užkirsti kelią lygoms, negu jas gydyti. Ir reikėtų susijęti žmonių sveikatą, aplinką ir e, gyvulių sveikatą. E, tai e, vykdoma 2010 metais pasirašyto susitarimo pagrindu. Kalbant apie vaistų vaistus. Tai Europoje trūksta efektyvių veterinarinių vaistų ir komisija šiuo metu e, dirba kurdama veterinarinių vaistų e, teisės aktus. Na, o apie maistą siekiame konsoliduoti ir supaprastinti efektyvę maisto e, kontrolę E, veterinarinių vaistų e, pėdsakų kontrolę maisto produktuose ir būtina, kad valstybės narės tinkamai finansuotų savo kontroliuojančias institucijas, e, kad galėtų efektyviai atlikti patikras. Tai, tai nėra e, iš esminis teisės aktų peržiūrėjimas, tačiau siekis e, išspręsti e, teisės aktų supaprastinimą. Jau yra pasiekta nemažai pažangos ir mes tikrai e, esame pasirengę imtis ryštingų ir esminių priemonių išnaikinant e, tam tikras veterinarinės lygas Europoje. Komisijos e, pasiūlymas e, šioje srityje šiuo metu yra nagrinėjamas parlamente. Mes peržiūrėjome visišką pašarų uždraudimo nuostatą. E, ir manome, kad visos nuostatos tame e, tarpe ir tinkami kontrolės e, instrumentai turi būti pateikti prieš priimant bet kokius pakeitimus ir aš laukiu e, parlamento pozicijos. Pone Dagmar Rotberend vakar tai pristatė ir gal, galiausiai 2012 E, komisija e, ketina priimti naują teisės aktą, e, siekiant apsaugoti žemės ūkį nuo, nuo pesticidų ir veterinarinių lygų. Aš glaudžiai, aš įdėmiai sekiau šį darbą ir šio komiteto darbą. Kodėl e, e, priežastis, e, kodėl komisija pasisakė prieš tam tikras pozicijas dėl GMO teisės aktų. Tai norėčiau pabrėžti, kad šis siūlymas suteikia valstybėms pasirinkimo galimybę. E, čia svarbiausia yra nustatyti pavojų. Ir tai ne tik pasirinkimas, bet įpareigojimas, nes egzistuojantis įstatymai yra įpareigojančio pobūdžio. Ir aš galiu Jūs patikinti, kad komisija toliau tęs e, e, diskusijas dėl siūlomų pakeitų, pakeitimų su aplinkosaugos komitetu E, iki galutinio teisės akto prieimimo. Kas dėl e, informacijos apie maisto produktus vartotojams. Dabar e, mes artėjame prie galutinės teisėkūros procedūros stadijos ir aš galiu patikinti, kad ir, tai ir parlamentas, ir komisija E, ir taryba stengsis pasiekti susitarimo jau antrojo svarstymo metu. Komisija remia parlamento antro e, svarstymo siūlymą dėl pagrindinių penkių e, maistinių elementų informacijos skelbimo ant pakuočių. Tai, tai reikš didesnę vartotojų apsaugą, o ir tikrai nesukels papildomos naštos gamintojams. E, šis komitetas ir ypatingai kai kurie e, šio, šio komiteto nariai yra susidomėję Europos 20 metų strategiją. Ir ir siekiama prailginti vidutinę gyvenimo e, trukmę dviejais metais iki 20 metų, pagerinti e, socialinės ir sveikatos apsaugos e, integracija. Ir pagrindinis dėmesys inovacijai e, turėtų ir lemti e, šios programos, šios strategijos sėkmę. Tai padės mums kovoti su sen, senėjančios visuomenės keliamais iššūkiais. E, šiuo, e, šiuose diskusijose sulaukėme daugiau kaip 500 e, pasisakymų. Taigi turime atremti senėjančios visuomenės problemas kartu turėdami biudžeto problemų ir stengtis tinkamai išnaudoti vertingus išteklius, kad pagerintume gyventojų sveikatą, nedidindami sveikatos apsaugos biudžetų. Europos 20 metų strategija yra pagrista pagrindinėmis vertybėmis, tokiomis kaip solidarumas. Mes turime paraginti valstybės narės daugiau dėmesio kreipti į sveikatos apsaugą e, nacionalinėse programuose. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, aš tikrai tikiu, kad jūs vaidinate lemiamą vaidmenį užtikrindami institucijų e, veiklą siekiant nubrieštų tikslų ir ginant vartotojus. Todėl aš labai glaudžiai su jumis bendradarbiauju, siekdamas užtikrinti, kad mūsų bendros pastangos užtikrintų geresnį gyvenimą mūsų piliečiams. Aš e, dabar su didžiausiu susidomėjimu išklausysiu jūsų pastabas ir atsakysiu jūsų klausimus. Dėkoju. Big applause from the committee members. Uh, Aplodismentai komisijos nario adresu iš komisijos narių pusės ne visą laiką girdimi. Taigi dėkojame Jums komisijos nariai už tai, kad pristatėte pakankamai platų klausimų spektrą. Kai kurie iš jų yra pakankamai ginčytini, dėl kitų kyla mažiau sunkumų. Mes e, tiek, kiek jūs paminėjote klausimų, turime norinčių pasisakyti 23 kolegas, tai yra praktiškai neįmanoma misija, turėsiu būti labai griežtas ir prašau jūsų kalbėti kaip įmanoma trumpiau. Po dviejų minučių išjungsiu jūsų mikrofoną tam, kad galėtume suteikti žodį kaip manoma daugiau kolegų. Peter Lyze pirmasis. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nariai Džonai Dalį. Dėkoju už jūsų kalbą ir už bendradarbiavimą, kuris trunka daugiau nei vienerius metus prieš patvirtinant komisijos sudėti, mes per klausimą iš jūsų girdėjome, kad imsime, imsitės iniciatyvų, kad stiprintumėte nepriklausomas pacientų organizacijas, tai kaip mes galime konstatuoti arba matyti, kad šios organizacijos yra tikrai nepriklausomos nuo atskirų farmacijos įmonių ir kaip jūs e, ketinate palengvinti šių organizacijų veiklą. Žinau, kad jau ėmėtės veiksmų šioje srityje, noriu paklausti, kokiu konkrečiu veiksmu turėtume laukti artimiausioje ateityje. Kitas klausimas, kuris rūpi komiteto nariams, susijęs su naujoviškų maisto produktų teisės aktais ir su klonavimu. Mes apgalestavome, kad žlugo taikinimo procedūra. Kiekvienas įvardyja vis kitokias e, to priežastis, tačiau galime teikti, kad dėl nemažos dalies pasiūlymų mes galėtume tolesnio, tolesnės procedūros metu susitarti. Ir taip pat spalio mėnesio pateiktas komisijos pasiūlymas galioja ir toliau, nes ten buvo siūloma prisimti tinkamus įsipareigojimus ne tik kitų institucijų atžvilgių, tačiau taip pat ir visuomenės atžvilgių ūkio atskirų šakų atžvilgių. Klausimas yra, kokiu tolesnių veiksmų komisija ketina imtis, galbūt jau yra numačiusi tam tikrą tvarkaraštį, tam tikrą pasiūlymų planą tam, kad galėtume grįžti prie šių klausimų. Pirmininkas e, siūlau kalbėti pusantros minutės kiekvienam lindą dabar. Ketinau užduoti klausimą dėl klonavimo, kokiu tolesnių veiksmų ketinama imtis. Taip pat girdime daug gandų, kad ketinama keisti e, kosmetikos priemonių e, gaminių direktyvą, nes lobistai yra pakankamai aktyvus. Ar galėtumėte mus pristatyti e, būsimus komisijos veiksmus? Kitas dalykas dėl hygienos paketo mes e, siekiame, kad, tai yra mėsos hygienos paketo, mes e, siekiame, kad būtų mėsa tikrinama nepriklausomo tikrintojo, ne pačių gamybos įmonių. Ačiū, Frederik Rys, ačiū, ponė pirmininkė. E, tik tai apie vieną temą norėčiau užduoti klausimą. Nežinau, ar kiekvienas iš mūsų uh, kolegų taip yra užtvindyti klausimų susijusių su augalinės kilmės vaistiniais produktais. Gauname tos informacijos visais įmanomais būtais, elektroniniu paštu, Facebook'e, Twitter'e randame ir e, siūloma piliečiams e, atitinkama peticiją pasirašyti. Čia kalba eina apie 2004 metų direktyvos dėl galinės kilmės vaistų e, peržiūros siekiant pagerinti maždaug milijardui planetos gyventojų prieigą prie tokių vaistų. Noriu paklausti, kaip komisija ketina palengvinti mažos ir rytiems įmonėms gaminančioms tokio pobūdžio vaistinės medžiagas veiklos galimybės ir e, komisijos komunikate. E, manau, kad nebuvo labai aiškaus atsakymo pateikta į šios srities klausimus, o piliečių Europoje tikrai yra labai daug, kuriems tokių vaistų reikia. Ačiū Žiulį Gerling. Trumpą klausimą noriu užduoti. Mano rinkimų apygardoje e, bandoma gyveninti labai nemažai gerų programų, kurios remiasi Life Plus ir busimoje daugiametėje finansinėje perspektyvoje. Taip pat yra numatytos atitinkamos finansinės priemonės, apie tai kalbama, tačiau norėtume konkrečiau gauti informacijos, e, e, kokios tai turėtų būti priemonės ir kaip bus bandoma pasitelkti privatų sektorių finansuojant šias programas. Satu Hasi dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau išgirsti apie ne, komisijos planus dėl naujoviškų maisto produktų ir gyvūnų klonavimo, kokie yra planuojami tolimesni žingsniai. Teisingai supratau, kad remiantis galiojančiais teisės aktais turėtų būti išduodami atitinkami leidimai e, prieš pateikiant vartotojams ir pateikiant į rinką sklonotas gyvūnai susijusius e, gaminius arba iš jų pagamintus. Taip pat dėl E, vakcinavimo nuo keulių gripo Suomija, Švedija ir Prancūzija. Šiuose trijose valstybėse tarp vaikų po vakcinavimo nuo keulių gripo buvo pastebėtas padidės narkolepsijos atvejų skaičius. Esu šiek tiek sumišusi dėl, sutrikusi dėl komisijos vaidmens, e, kadangi komisija tokiamis aplinkybėmis turėtų stengtis valdyti riziką Europos vaistų. Agentūra pateikė savo nuomonę dėl leidimų išdavimo, tačiau komisija priima atitinkamus sprendimus. Iki šiol komisija jokių naujų sprendimų dėl e, vakcinavimo skiepimo nuo pandeminio gripo nepriėmė nors Suomija iš karto sustabdė vakcinavimą po to, kai buvo e, nustatyti narkolepsijos atvejai. Pinkas nutraukė kalbėtoją ir suteikė žodį. Presentar as linhas de orientação da Comissão para 2012. E como algumas das perguntas que eu gostaria de fazer já foram feitas, não repito. Norėčiau sužinoti komisijos planus 12 metams jau. Ir aš norėčiau sužinoti, norėti paklausti komisaro. Jis mums pasakojo apie praeitų metų svarbiausius procesus ir numatytus artimiausius planus. Ir norėčiau sužinoti, kokie būtų tolimesni veiksmai susijęs su parlamento nuosavos iniciatyvos dokumentais ir rezoliucijomis. Pavyzdžiui, Europos iniciatyva e, dėl Alzheimerio ar atvinės e, silpnaprotystės. Kokios būtų e, komisijos iniciatyvos šioje srityje? Dėkuoju. Dėkuoju, prašau, Fransuas Grostet. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone komisarė, jūs pristatėte mums savo programą 2012 metams ir čia buvo daug aktualių temų. Aš norėčiau paklausti dėl pacientų informavimo ir dėl atsparumo testų. Ar yra numatoma daugiau skaidrumo šioje srityje, ar bus numatyta kažkokia ypatingos skubos procedūra, kad atitinkami medikamentai, vaistai būtų išimti iš apyvartos ir kokius, kokias priemonės jūs pasirinksite. Uh, Kalbant apie pacientų informavimą, norėčiau paklausti, kokia dabar yra situacija. Žadėjote, kad gegužės mėnesį bus pateikti tam tikri pasiūlymai, tačiau tai buvo vis atidėta. Todėl norėtume žinoti, ką jūs konkrečiai žadate pasiūlyti ir taip pat norėčiau paklausti, kada jūs paskelbsite tuos pasiūlymus. You've stated often that you're very engaged in the question of animal welfare komisijos nariai, jūs daug kalbėjote, kad e, rūpinatės gyvūnų gerovę ir e, e, teiginiai, kad bus parengtas tam tikras kelio, kelio gairių planas, leidžia mums tikėtis konkrečių iniciatyvų, tačiau kol kas apie jas nieko negirdėjome. Galbūt galėtumėte mums pasakyti, ar e, ketinate pateikti šiais metais bent kokius pasiūlymus šioje srityje, e, ypač susijusius su gyvūnų gabenimo klausimas, transportavimo klausimas. 2005-aisiais komisijos narys Kiprijanų teigia, kad e, iki savo kadencijos pabaigos pasiūlys atinkamų teisės aktų projektus, po to e, komisijos narė Vasilijų tą patį e, tvirtino, tačiau ne vieną savo pažadų neįvykdė, mums reikia daugiau ataskaitų, daugiau poveikio įvertinimo ataskaitų ir remiantis informaciją gaunamą iš valstybių narių, mums reikia nedelsiant e, pradėti svarstyti ir patvirtinti atitinkamus teisės aktų projektus. Ačiū. Paus e, Gerbrandi. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariai dalį. Mano klausimas yra susijęs su jūsų pastabomis dėl e, gyvūnų sveikatos teisės aktų teigiate, kad pristatysite kitais metais naujas idėjas ir teigiate, kad geriau lygoms užkirsti kelią, nei jas gydyti ir minėjote veterinarinių vaistų trūkumą. Ar ketinate spręsti šį klausimą. O klausimas susijęs su antibiotikų naudojimu veterinarinėje medicinoje, taip pat ir uh, žmonių sveikatos srityje, e, bet ypatingai dėl antibiotikų naudojimo žemės ūkėje žmonės tampa atsparus antibiotikams. Taigi klausiu, ar jūs ES lygmenių ketinate siūlyti griežtas taisyklės susijusios su antibiotikų naudojimu žemės ūkėje. Ačiū pirmininkas, sako dabar kitas kalbėtojas Teodoras Skilakakis. Your... Ačiū komisarė už Jūsų pristatymą. Aš norėčiau toliau aptarti antibiotikų klausimą. Šiuo metu yra 400 tūkstančių pacientų kenčiančių nuo infekcijų, kurios yra atsparios antibiotiniam gydimui. E, antibiotikų yra per daug vartojama ne tik veterinarijoje, bet ir žmonių sveikatos apsaugoje. Ir ne tik valstybėse narėse, bet ir kitose pasaulio šalise. Mums trūksta e, mokslinių tyrimų naujų antibiotikų srityje. Ir ši situacija e, blogėja e, metai iš metų ir todėl gali būti nei, netikėtas atvejis, kuris priliktų Fukushimos atvejui. ES sutartis 168 straipsnis sako, kad tarp valstybinės e, sveikatos problemos gali būti sprendžiamos europinių lygių. Ką Jūs pasiūlytumėte šioje srityje? Koju. Dagmar Rodberent. Uh, Ačiū, uh, komisarė. Mm, per dabar pam, pamėginkime pabandyti iš naujo, kadangi jau turėjome nemažai susitikimų. Aš taip pat norėčiau išgirsti, ką jūs pasiūlytumėte, e, kokius įstatymus dėl e, novatoriškų maisto produktų, dėl klonavimo. E, ir jeigu jūs atsakytumėte, kad tokie teisės aktai nebus rengiami, norėčiau, kad jūs paaiškintumėte. Taip pat atsekamumas, embrionų panaudojimas bei ženklinimas. E, kadangi aš kalbu labai greitai kalbėdama angliškai, aš norėčiau prie, sugrįžti prie e, kosmetikos teisės aktų. E, čia yra daug susierzinimo, buvo pateikta daugybė pakeitimų, daugybė paniškų pakeitimų. Ir e, svarbiausia yra tai, kad mes vis dėlto įtelpame dar į laiko terminus. Dėkoju. Would... Sekantis e, Korin Lepaž, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Leiskite trumpai e, pantrinti kolegoms e, anksčiau kalbėjusiems e, dėl klonavimo. E, Europoje yra daug susirūpinimo, vartotojai e, reiškia susirūpinimą dėl klonavimo ir mums tikrai reikia kaip galima greičiau išsiaiškinti situaciją. Dėl GMO. Žinoma, e, turime išsiaiškinti, kokią pažangą galėtume daryti šioje srityje, turint galvoje tai, e, kas yra paruošta aplinkosaugos komiteto pranešimuose. Ir mes norime tolesnio e, aplinkos poveikio vertinimo. Ir trečiasis dalykas e, - dėl gairių. Sveikatos ir aplinkos gairių kurios turėtų, turėjo būti taikomos GMO ir aš norėčiau e, pasveikinti jūs sus, surengus susitikimą šią temą. O kaip dėl e, lyginamojo įvertinimo principo? Ar to dar ketinate pakeisti specialistų e, ataskaitas, kuriomis, ataskaitomis, kuriomis galima būtų visiškai pasitikėti? Dėkuoju. Pietikäinen. Sirpa Pietikanen. Äh, Visų pirmiausia, norėčiau e, pantrinti kolegoms ir prisijungti prie klausimo dėl naujoviškų maisto produktų, taip pat gyvūnų e, e, klonavimo, atsekamumo E, koks laiko grafikas numatytas šiems klausimams, šiems netidėliotinos svarbos klausimas. Ir antras klausimas būtų, ar turite kokių nors planų e, toliau e, plėtoti europinio, europinio recepto e, koncepciją ir koks būtų laiko grafikas. Ar ketinate įvesti e, e, gyvūnų, naminių gyvūnų e, palidovų registrą? Dėkoju. Komisarė, ačiū, kad apsilankėte pas mus. Aš labai norėčiau, kad jūs trumpai papasakoti apie rezoliuciją dėl dėl DHS reikalavimų. Mums pritrūko e, balsų daugumos. Tai yra nespecifinė, o bendro pobūdžio problema. Aš jums esu parašiusi laišką ir aš norėčiau e, sužinoti, kokiu jūs ruošiatės imtis veiksmų Europos e, teisės aktus kuriant, kadangi E, e, ištekliai, kuriuos maisto e, pramonė išnaudoja lobizmui, konkrečiai kalbant apie maisto produktų ženklinimą, yra milžiniški ir aš norėčiau žinoti, ką jūs ketinate daryti šioje srityje. Gracias, señor presidente. Gracias, señor. Andres Perero, dėkoju ponė pirmininkė, dėkoju komisarė. Jau buvo užduota keletas klausimų, kuriuos ir aš norėjau užduoti, tai aš paminėsiu tik vieną man svarbų aspektą. Norėčiau pakalbėti apie vaistų agentūros direktoriaus e, rinkimus, apie konkursą į tą postą. Aš žinau, kad dauguma valdybos narių e, yra suinteresuoti gauti šį postą ir man tai kelia susirūpinimą. Ar jums netrodo, kad čia reikėtų įvesti taisyklės, kurios garantuotų didesnį skaidrumą ir kurios mums padėtų išvengti to, kad nebūtų tokio tiesioginio pereimo iš e, to, kas yra išrenkamas ir ta, į, į, į tą postą, kuris yra renkamas. Dėkoju. Toliau norite išgirsti visus klausimus, tai teskime toliau. Kristian Buzoj. Eh, like Dėkuoju visų. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti eh, komisarą daly eh, veikiant ne tik veterinarijos srityje, bet ir pacientų apsaugos srityje. Porą klausimų. E, e, vienas iš klausimų jau buvo anksčiau užduotas. Visų pirmiausia, norėčiau išgirsti e, smulkesnės informacijos dėl infekcinių lygų iniciatyvos. Manau, tai yra labai svarbu, kovojant su tarp valstybinėmis sveikatos apsaugos grėsmėmis. Gal jūs galėtumėte plačiau nušviesti. Ir visų antra, norėčiau pasveikinti jūs nusprendus. Uh, peržiūrėti klinikinių bandymų, klinikinių tyrimų direktyvą, e, kadangi dabartiniai teisės aktai daugiau kliudo klinikiniams tyrimams, nei juos skatina. E, kai kuriuose valstybėse narėse moksliniai e, klinikiniai tyrimai yra e, atliekami sėkmingai, tačiau nemažai atvejų yra tokių, kai klinikiniai tyrimai susiję su tarp nacionaliniais tyrimais. Taigi, kaip jūs ketinate pagerinti situaciją šioje srityje? Ir IMKO komiteto iniciatyva iniciatyva, kaip ir e, kolega Grostet minėjo, kaip jūs ketinate spręsti šią problemą e, susijusią su direktyva, kuri dar nėra patvirtinta. Dėkoju. Tack så mycket. Jag tänker, inom EU så finns det ett eh, förbud mot att sälja fisk med förhör. Aš norėčiau pakalbėti apie žuvis, kurios e, yra per daug, daug dioksino. Švedijoje ir Suomijoje yra leidžiama e, pardavinėti žuvis, kuriuose yra per daug dioksinų. Ir neseniai Švedijos vyriausybė nusprendė pratesti šią, e, taikyti šią išimtį. Tačiau yra dvi sąlygos su, su šia išimtimi susijusi. Ir tai yra susiję, kad vairuotojus būtina informuoti, kad jie per daug dioksino nesuvalgytų su žuvimi ir informuoti apie tai, kaip, nuo, kiek nuodingas yra dioksinas. Taigi šiandien mes žinome, nepaisant to, kad e, vartotojai e, yra e, informuojami per daug gyventojų, labai daug gyventojų, labai daug vaikų, jų organizme yra stebimi per nelik dideli dioksinų kiekiai. Bet to ši žuvis yra eksportuojama tame tarpe ir e, į Prancūziją. Ir noriu paklausti komisijos, kiek dar bus leidžiama taikyti šią išimtį. Dėkuoju. Yes, uh, just... Karl Šliuter, pirmiausia noriu paklausti, ar galite patvirtinti, kad nebus daroma jokių išimčių ne, e, dėl e, vištų dedeklių narvų uždraudimo, kuris yra numatytas, taip pat e, tas pasklausimas ir kosmetikos direktyvai dėl jokių šimčių netaikymo iki 2013 metų. Galėtumėte patvirtinti tos galtinius terminus dėl radioaktyvių medžiagų maisto produktus. Manau, kad Euratomo specialistai neturėtų čia nustatinėti atitinkamų normų, tą turėtų daryti Samko generalinis direktoratas arba e, kitos e, kompetitingos struktūros, ar ketinate pakeisti tinkamus teisės aktus e, dėl transporto kiekviena valstybė narė praktiškai pažeidžia šį reglamentą, išskyrus Maltą galbūt, ir galite užtikrinti, kad e, būtų šis reglamentas visiškai gyvendintas. Nežinau, ar jūsų sunus pritarė jūsų mintims, ar kitaip stengiasi pakomentuoti, tačiau signalą mes išgirdome. Horst Schnellhardt. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė. 2007-2013 metų e, gyvūnų sveikatos strategija buvo gerai gyvendinta, yra puikus rezultatai. E, komisija parengė kitą komunikatą dėl kitos gyvūnų sveikatos strategijos. Galbūt jūs galėtumėte pakomentuoti, kaip bus keičiami gyvūnų sveikatos teisės aktai ir kitas klausimas. E, tai yra administracinių kontrolių kaštai. Kai kuriuose valstybėse narėse yra konkurencijos taisyklių iškraipimas. Ir todėl aš manau, kad mums čia šioje srityje reikia kiek įmanoma greičiau priimti tam tikras taisyklės, nuostatas, kad būtų užkirstas kelias tokiems e, konkurencingumo iškraipimams. Toliau kitas mano klausimas yra susijęs su su mėsos tyrimais. Ir aš norėčiau paklausti, ar komisija žada atsižvelgti į naujus atsiradusius metodus. Toliau šiandien mes taip pat jau matome, kaip yra sudėtinga kovoti su atsparumo antibiotikams. Vieni sako, kad dėl to reikia kaltinti gyvūnus, kiti, kad gyvūnų pašarus ar žmogaus veiklą. Todėl manau, kad komisija šioje srityje turėtų taip pat siekti daugiau aiškumo, kad mes neprimtume neteisingų sprendimų. Na ir paskutinis aspektas, kurį norėjau paliesti, e, jau buvo minėta dioksino problema. Todėl jūs, jūs sakėte, kad jūs norite tikrinti produkcijų srautus ir todėl norėčiau paklausti jūsų, kiek jau pasiekėte šioje srityje. Dėkoju, toliau Kriton Arsenis. Dėkoju, komisarė. Daug, dėkoju, komisarė. E, daugybė mm, skandalų yra įvykę. Ir e, šioje salėje e, nekarta buvo sakyta, kad turėtume sustiprinti e, savo poziciją. Taip pat sakoma, kad kai kurios kad yra e, problemų susijusių su gyventojų sveikata ir lemiamais e, kasdienio gyvenimo aspektais. Ką jūs ketinate, e, pad, ką jūs ketinate daryti, kad ši agentūra pradėtų veikti tinkamai? Yra 47 prefektūros E, Japonijoje 47 prefektūros atlieka tyrimus dėl maisto produktų užterštumo radiacinėmis medžiagomis, tačiau ką mes darome su produktais, kurie atkeliauja iš kitų prefektūrų. Dėkoju, e, pirmininkė, dėkoju e, komisarė. Visų pirmiausia, norėčiau išklausti, iškelti klausimą E, dėl e, lygų sukeltų e, antibiotikams atsparių bakterijų. Ir antra, tabakas. Jūs labai teisingai pabrėžėte tabako toksiškumą. E, tačiau daug kas e, susijęs su administraciniais metodais. Ką Jūs galite pasakyti apie kitus būdus, kaip galima administruoti e, tabaką, pavyzdžiui, jį čiulpiant? Toliau. Gyventojai susiduria su vis daugiau ir daugiau alergijų. E, tai yra susijęs su imuninė sistema. Ar komisija ketina imtis priemonių šioje srityje? Fakti. Vitorijo Prodi paklausė, kas būna tada, kai, kai tabaką dedi po liežuviu, tačiau mes gavome visi laiškus dėl uostomojo tabako iš Švedijos, kur buvo kalbama apie su tuo susijusias problemas. 2006 metais mes patvirtinome teisės aktą dėl vitaminų ir mineralų maisto produktuose. Ir jūs tuomet norėjote nustatyti maksimalę vertę. Tai yra, žadėjote nustatyti maksimalę vertę šiais metais, dabar jau yra e, balandis. Ar dar ką nors padarysite šioje srityje? Taigi, komisarė, gavote labai daug klausimų. Matau, kad daug ką užsirašėte. Manau, kad ir jums buvo įdomu pasiklausyti ką, kaip mano mūsų kolegos, dabar galite atsakyti į klausimus. Taip, tikrai buvo labai įdomu paklausyti jūsų nuomonių ir galiu patikinti, kad tokio tipo diskusijos padeda mums orientuoti savo veiklą, nustatyti prioritetus, kad tokių diskusijų metu mes galime pajausti, kas rūpi parlamentui, e, kokie parlamentai rūpi, atsiprašau, kokie prioritetai rūpi parlamentui. E, ir numatyti įgyvendinimo programas. Aš taip pat norėčiau padėkoti Jums už e, discipliną, tai yra stebėtina disciplina posėdžio metu. Ir dabar pamėginsiu pakomentuoti tuos klausimus, kuriuos jūs man uždėte, uždavėte. Visų pirmiausia, dėl paciento organizacijų, e, dėl biudžetų ir jų nepriklausomybės. E, kaip užtikrinti paciento organizacijų nepriklausomybę, e, tame tarpe ir vartotojų organizacijų. Tačiau tuo pačiu metu kartu išsaugoti e, griežtą e, biudžetinį finansavimą. Tai tikrai labai didelė problema. Kaip aš jau e, žadėjau savo klausimų metu ir man buvo priminta, kad mes turėtume surasti naujų būdų, kaip finansuoti šias pacientų organizacijas, nepakertant jų savarankiškumo, jų nepriklausomybės. Tačiau yra klausimų, kurie natūraliai susiję su, e, su finansinėmis nuostatomis, finansiniais e, reglamentais. E, mes tai taip pat nagrinėjame ir tai nėra lengvas darbas. E, mes turėtume, e, e, jeigu užkirstume kelią komerciniam tų organizacijų finansavimui, mes turėtume didinti subsidijas iš biudžeto. Ir laikui bėgant turėtume surasti finansavimo šaltinius ir pasistengti suderinti šiuos e, e, priešingus tikslus. Ir dar viena tema labai svarbi, tai yra klonavimas. Ops. Mūsų kaip institucijų, ES institucijų patikimumas priklauso nuo veiksmų efektyvumo ir spartumo maisto produktų direktyva e, buvo priimta visų sutarimų ir tai tikrai buvo svarbu ženk, žingsnis Europoje. Tačiau mes nesugebėjome padidinti reglamentavimo klonuotų gyvūnų e, srityje todėl turėtume kaip galima greičiau parengti naują teisės aktų paketą tiek naujoviškų maisto produktų e, direktyvą e, ir toliau dirbti. E, taikinimo procedūra jau yra prasidėjusi, turėtume tęsti teisėkoros procedūrą dėl klonavimo. Ir aš norėčiau labai glaudžiai bendradarbiauti su jumis. Aš jau šį rytą kalbėjau su kitų komitetų parlamente ir aš tą patį pasakiau, mes turime užtikrinti, e, kad rastume greitą šio klausimo sprendimą. Aš nenorėčiau, e, kad pasirodytų, lyg tai mes bandytume apeiti šį klausimą priimdami skubotus e, e, teisės aktus. Aš tikrai galiu jums įsipareigoti ir pažadėti, kad turime didžiausią dėmesį skirti klonavimo klausimais. Žinoma, šiais metais mums nepavyks to išspręsti, tačiau norėčiau dirbti greitai, e, nes to pageidauja mūsų piliečiai. Kosmetikos direktyva ir laiko grafikas. Manau, kad turėtume atkreipti dėmesį į vieną dalyką. E, laiko grafikai perinamiai laikotarpiai yra nustatyti tam, kad jų būtų laikomasi. Ir tai turėtų būti taikoma visiems teisės aktams. Jeigu mes atidėliosime galutinius terminus, mes e, prarasime patikimumą, pasitikėjimą. E, Ta pati galiu pasakyti dėl teisės aktų susijusių su žoliniais vaistais. E, žolinių vaistų teisės aktai numato septyniarių metų perinamai laikotarpį. Ir visi žolinių e, vaistų gamintojai turėjo galimybę užregistruoti savo preparatus. Tačiau registracijos ir registracijos procesas buvo supaprastintas. E, e, bet to buvo tiek supaprastinta, kad daugiau kaip 30 metų naudojami tradiciniai vaistai galėjo būti e, pradėti e, prekiauti pagal naujasias taisyklės be registravimo. E, tačiau nieko nebuvo daroma, niekas nebuvo registruojama. Ir dabar reikalaujama šios direktyvos pereinamo laikotarpio pratesimo. E, e, balandžio e, pirmą jau buvo galutinis terminas, o dėl kosmetikos sektoriaus E, mes e, ketiname daryti taip, kaip yra numatyta teisės aktuose, o ten yra pasakyta, e, kad jau yra uždrausta bandyti preparatus, bus netrukus, netrukus įsigalios draudimas pristatyti į rinką. Tačiau komisija gavo parlamento prašymą parengti pranešimą apie apie e, situaciją, e, vyrau, kokia yra bandymų srityje, kokia yra situacija alternatyvių preparatų srityje. Taigi šiuo metu mes tai rengiame ir netrukus pateiksime parlamento e, prašymų tokį, tokią ataskaitą. Dėl, e, dėl vištų dedeklių narvų. Aš galiu pasakyti, kad šiuo klausimu aš tikrai nepratesiu e, termino. Aš taip pat prašiau tarybos suteikti man informacijos dėl esamos e, situacijos, kaip yra prisitaikyta E, prie šio reglamento. Tai jau du kartus šiemet dariau. Tačiau kol kas aštuonios valstybės narės dar nėra pateikusios informacijos, kaip jos yra prisitaikiusios e, prie teisės aktų šioje srityje. Ir e, mane užbombardavo klausimais, užvertė klausimais, ką aš daryčiau toliau, koks būtų planas B ir taip toliau ir taip toliau. Mes puikiai žinome, kad gali būti, kad 85 milijonai kiaušinių per dieną netitiks reglamento reikalavimų. O tai yra didžiulė rinkos dalis, tai yra gaminami kiaušiniai, e, tai juos deda vištos, kurios e, lesa e, lesalus, yra rinka tiems kiaušiniams ir vartotojai juos perka. Taigi situacija gali būti labai sudėtinga. Taigi tos E, šalis ir tie ūkininkai, kurie prisiderino prie reglamento reikalavimų, jie neturėtų būti e, baudžiami ir, ir neturėtų būti išstumiami iš rinkos pigesnių ūkininkų, dar neprisitaikiusių prie šių, šio reglamento reikalavimų. Aš e, artimiausių metų apsilankysiu pas jūs ir informuosiu jūs, kokie sprendimai yra numatomi šioje srityje artimiausių metų ir kokiu priemonių e, ketinama imtis. Dėl narkolepsijos. Šiuo metu, e, kai e, jau esame informuoti apie tokius atvejus Suomijoje, Švedijoje ir keletas atvejų Prancūzijoje, Mes ECDC e, organizacijos e, paprašėme įvertinti riziką e, šio incidento. EMA taip pat atlieka savo tyrimą. Taigi šiuose dviejose organizacijose šis klausimas yra nagrinėjamas. ir laukiame jų atsakymų. Dėl uh, ombudsmenų. Uh, tai yra uh, dėl uh, medikamentų uh, leidimų suteikimo. Tai yra tarptautinė uh, E, klausimas. Su, su prancūzų ministru mes e, netai, e, tai aptarėme neseniai. Kai išgirdau apie ombudsmeną, aš daviau instrukciją savo tarnybai atlikti vadinamąjį stres testą dėl farmakologinio budrumo. Ir aš paklausiau ar yra, e, e, jeigu teisės aktai būtų buvę priimti, ar situacija būtų buvusi kitokia. Taigi situaciją išna, išanalizavome ir padarėme tris e, išvadas, kad reikia tris dalykus ištaisyti. E, tai yra naujieji teisės aktai, kurie priimti, tačiau dar negaliojantys. Taigi mums reikia ištaisyti tris dalykus. Tai yra užtikrinti tai, kad visada europinė procedūra būtų taikoma e, viršiau nacionalinės e, procedūros. Taip pat turime įpareigoti gamintojus įpareigoti gamintojus išimti e, tam tikrus e, vaistus iš rinkos. Ir dabar mes reikalaujame, e, kad teisės aktus būtų įtrauktas įpareigojimas paaiškinti, kodėl tam tikras medikamentas yra išimas iš rinkos, jeigu tai daroma savo valia. Ir galiausiai paskelbti medikamentų sąrašą E, išimamų iš rinkos medikamentų e, sąrašą. E, tai yra paskelbti sąrašą medikamentų, kurie yra stebimi jau po patekimo į rinką. Ir aš tikiuosi, kad tokių dalykų, kaip vadinamasis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 vieningai. Mūsų pozicijos yra tikrai labai artimos. Dabar dėl gyvūnų gerovės. Šiais metais pateiksime e, naujus siūlymus, e, sustiprindami e, teisės aktus gyvūnų gerovės srityje. Tame tarpe e, tai ap, tie aktai aprieps ir gyvūnų transportą, transportavimą, tačiau e, tam būtina surinkti papildomą informaciją, e, kurią e, renka išoriniai rangovai. Ir 2011 metais tai turėtų būti parengta. Šiuo metu šis darbas aktyviai vyksta. Dėl antibiotikų. E, buvo darbo grupė su, e, sukurta. E, šioje darbo grupėje kartu su mumis dalyvauja ir jungtinės valstijos ir mes ieškome geriausių, e, geriausių būdų. Tai yra prioritetinis klausimas. Ir mes ketiname su kurti naują strategiją e, kovai su antibiotikams atspariais mikrobais iki šių metų lapkričio mėnesio. Taip pat reikia peržiūrėti mokslinius tyrimus šioje srityje. Čia reikalinga ieškoti alternatyvų. Ir kita vertus turėtume sugriežtinti antimikrobinių e, preparatų e, vartojimą. Turime būti budrus ir labai griežtai kontroliuoti e, tokių preparatų vartojimą tiek pašaruose, e, tiek e, vaistiniuose preparatuose skirtuose e, žmonėms. Dėl hygienos e, teisės aktų paketų bendrojo sprendimo procedūra. E, E, bus e, netrukus pritaikyta 2009 metų komisijos ataskaitoje išreikštas e, pasitenkinimas teigiamų bendradarbiavimų tarp įvairių suinteresuotų šalių. Tačiau pagrindinis mūsų peržiūros tikslas yra suderinti tam tikrų apibrieščių E, vartojimą, suderinti pereinamųjų priemonių taikymą, e, mėsos e, patikrų, kai kurie elementai bus peržiūrėti ir generalinės procedūros suderintos su Lisabonos sutartimi. Aš visiškai sutinku su su ponė Linda, kad mėsos patikros turi būti derinamos su e, viešomis institucijomis. Jūs e, taip pat e, išdavėte klausimą dėl sveikatos iniciatyvų. Aš su savo tarnybomis dar šiandien apie tai kalbėjome, kaip turėtume veikti šioje srityje. E, mes svarstome teikti teisės akto pasiūlymą iki šių metų pabaigos. Ir e, šis teisės aktas turėtų būti e, privalomas. Mes siūlysime, kad šis teisės aktas būtų privalomas ir valstybės narės turės parengti pas, pasirengimo planus. E, sveikatos apsaugos e, komitetas bus formalizuotas. E, per pastarosius dešimt metų šis komitetas veikė neformaliai ir aš manau, kad per dešimt metų mes išmokome dirbti ir turėtume šį sveikatos saugos komitetą formalizuoti. E, mes kalbame daug apie grėsmės sveikatai, apie silpnes, silpnasias e, grandis. Todėl, jei grandinėje yra nors viena silpna grandis, nepaisant, e, nesvarbu, kokia tvirta bus grandinė, grandinė neatlaikys. Taigi mes tai turime užtikrinti kartu. Taip pat rizikos valdymą turime išplėsti ir uh, užtikrinti atsakomybę Europos lygmenyje. Žinoma, ne patį rizikos vertinimą, bet veiksmų uh, koordinavimą. Tai turėtų vykti Europos lygmenyje. E, dėl naminių gyvulėlių e, registravimo. Norėčiau priminti, kad naminiai gyvulėliai turi pasą ir e, iš dalies tai yra patenkinamas šitas reikalavimas. Dabar dėl genetiškai modifikuoto organizmų. Aš jau pasisakiau šio klausimu dėl ponios Lepaž pranešimo aš e, peržiūrėsiu Envi komitete priimtus sprendimus ir ką aš apskritai e, dirbu šioje srityje. Aš mėginu atsižvelgti į kaip galima daugiau suinteresuotų e, šalių interesus, e, rengiant šias, e, šią procedūrą. Aš jau e, išnagrinėjau EFSA pasiūlymus, perdaviau juos atvirai diskusijai Buvo surinkti puikūs seminarai, e, kuriuos buvo pakviesti politikai, mokslininkai. Ir diskusijos buvo tikrai puikios. Dar planuojama surenkti keturi tokie seminarai. E, pakalbėsime apie stebėseną, apie e, duomenų suderinamumą ir e, konfidencialumą. Ir mes tengiamės atsižvelgti į, į e, visų nuomonę, į visų indėlį į šį procesą. Aš norėčiau mm, sukurti sistemą, kuri kurią pasitikėtų dauguma, e, kad pasitikėtų visi, turbūt tai būtų per daug norėti, tačiau bent jau dauguma. Taip pat turime visais įmanomais būdais vengti skandalų. Ir yra problemų, turėtume pripažinti, kurias mes turėtume ištaisyti. Ir tas nerima keliantis e, atvejais susijęs su e, buvusiu EMA vadovu. Aš galiu atvirai pasakyti, kad e, aš labai rimtai į tai žiūriu ir esu pasirengęs kartu su savo tarnyba iš esmės nagrinėti tokius klausimus, kad problemos nesikartotų. Tačiau šios organizacijos yra nepriklausomos. Kaip komisaras aš negaliu įpareigoti šių organizacijų valdybų, ar tai būtų EFSA ar EMA, užimti vieną ar kitą poziciją. Jos yra nepriklausomos. Aš negaliu priversti juos daryti vieną ar kitą E, pasirinkimą. Ir negaliu nurodinėti jiems, kaip e, vadovauti šioms organizacijoms. Daugelis sprendimų, kurie yra priimami e, tose organizacijose, nebūtinai yra sprendimai, kuriems aš pritarčiau. Tačiau kita vertus, aš tikiu kad mes turėtume pagalvoti apie tokių organizacijų valdysenos peržiūrą. Aš jau esu e, kolegai e, kom, e, komisarui Šefkovičiui, esu pateikęs siūlymų, kaip mes galėtume keisti jų valdyseną, kokie, kokius pokyčius aš norėčiau matyti, didinant šių organizacijų atsakomingumą. Taigi mes judame šią linkmę ir aš tikiuosi, kad situacija tikrai pagerės. Jūs e, minėjote, e, manęs klausėte, kas bus EMOS e, būsimas vadovas. Tai galiu tiesiai šviesiai pasakyti, kad EMA e, e, jums galėtų atsakyti į šitą klausimą. Yra eilė kandidatų, kurie e, sudalyvavo interviu, yra sudarytas galutinis kandidatų sąrašas. Ir pažiūrėsime. Tačiau šiuo metu egzistuoja taisyklės, kurių EMA privalo laikytis ir mes turime užtikrinti, kad EMA laikytųsi šių taisyklių jeigu jie laikosi taisyklių, mes nieko negalime padaryti, jeigu jų sprendimas mums nepatinka. Aš negaliu e, keisti jų priimtų sprendimų. Taigi, aš kalbu apie tai, kad mums reikėtų ateityje kritiškai pažvelgti ir peržiūrėti tokių organizacijų e, valdyseną. E, o dėl klinikinių tyrimų, ką mes galėtume pagerinti, yra direktyva, e, ji veikia, mes turime patirtį, yra teigiama patirtis, pacientų saugumas, etikos srityse. Tačiau kita vertus, mes turėjome galimybę pamatyti ir silpnasias vietas, e, konkrečiai susijusias, pavyzdžiui, su e, atskaitin, ataskaitinėmis struktūromis ir tyrimų procedūromis. Ir ateityje mes tikrai norėtume išvengti tokių trūkumų. Taigi pagerinę procedūras, aš manau, mes padarysime daug gero visiems. Praeitą savaitę prezidentas e, Baroso e, jau minėjo, kad mes e, ateityje peržiūrėsim branduolinių medžiagų ribinės vertes E, dabartinės rybinės vertės taikomos buvo nustatytos e, e, įvykus avarijai Černobilio elektrinėje. Dabar situacija yra pasikeitusi ir galbūt prieš kažką tai keičiant mums reikėtų iš ekspertų išvadų. Ir mm, įrodymų dėl e, mokslinių, mokslinių įrodymų dėl radiacijos poveikio maisto produktams ir taip toliau. Dėl dioksinų. Vėl. E, manau, kad e, Aš norėčiau išgirsti, kad mūsų sistema veikia, tačiau tiesą sakant, jokie teisės aktai negali užtikrinti to, kad neatsiras kažkokie tai kriminaliniai elementai, kurie bandys e, tuos įstatymus, tuos teisės aktus apeiti. Tačiau mūsų atsiekamumo sistema veikia ir turėtų mus, bra, e, e, turėtų mus padrasinti. Vokietijos vyriausybė jau ėmėsi tinkamų žingsnių šią linkmę ir mes e, tikimės netrukus e, tai bus įgyvendinta. Na, o dėl e, DHA e, reikalavimų. Čia yra parlamento sprendimo klausimas ir jo reikia laikytis. dėl pareikalavimų. E, čia klausimas yra, kieno interesų mes labiau paisysim. Ar piliečių interesų, ar bendrovių interesų. Ir kaip jūs žinote, e, e, atsiradus tokiems kaltinimams, tokiems reikalavimams, e, jie retai yra išsprendžiami. Didžiausia problema mums e, kelia pramonė. Ir EFSA atsisako patenkinti kai kuriuos reikalavimus. Tačiau net šioje srityje mes laikomės labai griežtų pozicijų. E, šie e, tvirtinimai, šie reikalavimai e, atliekami mokslinių tyrimų pagrindų. Taigi šiuo atveju Svarbiausia, e, kad visada būtų remiamasi mokslinių tyrimų išvadomis ir Ir mes nematome jokio poreikio nepatenkinti tokio, e, tokio tvirtinimo ir jam nepritarti. dėl Baltijos jūros žuvies užterštumo dioksinais. E, Švedijos e, vyriausybė paprašė, kai aš Švedijoje lankiausi, Tai buvo vienas iš pagrindinių klausimų. Jie paprašė pratesti e, šią išimtį ir komitete numatyta balsuoti šiuo klausimu kitą mėnesį. Ir Švedijos vyriausybė mus informuoja, e, kad jie šiuo metu įgyvendina specialią švietimo programą gyventojams ir vaikams. Problema yra tai, kad e, tai neveikia, todėl aš jums ir e, užduodu šį klausimą. Jau per dešimt metų įsitikinome, kad ši programa neveikia ir kaip mes galime šią problemą išspręsti. E, dėkoju, komisarė, kad atsakėte tiek daug klausimų. Aš manau, šie atsakymai tikrai buvo išsamus. Dėkojame Jums. Mes tęsime e, e, savo darbą ir tikimės ir tolimesnio bendradarbiavimo. Linkime Jums sėkmės. Ačiū, kad laikotės numatyto e, darbų grafiko, e, galutinių terminų. Dėkoju Jums. Dėkoju Jūsų komandai. Ir iki kito pasimatymo mūsų komitete. Thank you, Joe. It's <laughs> amazing this culture, isn't <laughs> it?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 We continue with item 16. Toliau tęsėme darbą. 16 darbo tvarkės punktas. Universaliosios paslaugos ir pagalbos telefono numeris 112. Pranešėjas yra Jose Manuel Fernandes. Jam ir suteiksiu žodį, prašau. Muito obrigado, senhora eh, Presidente. Relativamente ao sentido. Ačiū, pirmininkė. dėl 112 e, greitosios pagalbos telefonų numerio. ES galime daryti išvadą, kad ES piliečiai nėra pakankamai informuoti apie visose valstybės narėse veikianti šį numerį. Kita vertus, galime daryti išvadą, kad jie norėtų gauti daugiau informacijos Tik tai 26 procentų ES piliečių gali savaime identifikuoti 112 numerį kaip pagalbos tarnybų telefono numerį visose ES valstybėse narėse. Tai 4 procentais daugiau nei 2008 metais, taigi pažanga yra labai lėta. Nedidelė, tik 58 procentai mano, kad yra pakankamai informuoti apie šį numerį ir 96 procentai didžiulė dauguma mano, kad yra naudinga turėti tokį veikiantį numerį visose ES valstybėse narėse. E, šis numeris turėtų būti visą apimantis. 87 procentai piliečių mano, kad valstybių narių nacionalinės kompetitingos institucijos ir tarnybos turėtų dėti daugiau pastangų, kad neįgalus asmenys galėtų pasinaudoti šiuo numeriu. Taigi akivaizdu, kad reikia daugiau informacijos, reikia taip pat ir veiksmų. Didinant informatumą, aš atitinkamus veiksmus siūlau savo nuomonėje ir šios veiksmus reikia pradėti gyveninti jau nuo mokyklų, suolų. Atrodo, kad daugelį valstybių narių apskritai jokių iniciatyvų nesimama tam, kad būtų skleidžiama informacija apie šį numerį mokyklose. Taigi, kivaizdu, kad valstybės narės turėtų skatinti tokio pobūdžio informacijos sklaidą ir ypatingai daryti, imtis tam tikrų veiksmų ir akcijų vasario 11 dieną, kuri yra Europinė numerio 112 diena. Iki 2020 metų ir patvirtinant būsimąją finansinę perspektyvą, kuri prasidės nuo 2013 iki 2014 metų ir tęsis iki 2020 metų. Manau, kad reikia numatyti atitinkamus tikslus, siekiant užtikrinti, kad iki 2020 metų bent 80 procentų ES piliečių galėtų spontaniškai identifikuoti 112 pagalbos numerį, kuris galiotų visose valstybėse narise. Kodėl 80 procentų? Atrodo, kad galime šį tikslą pasiekti ir todėl turėtume jį atitinkamai užsibrėžti. Tačiau esu pasirengęs išklausyti ir kitų pasiūlymų dėl e, šio procentinio skaičius, išgirsti komiteto narių nuomonės, tačiau jeigu paklaustumėte mano pozicijos, tai manau, kad jį tikrai galima pasiekti. Taip pat e, svarbi yra ir vietinių e, skambinančių asmenų identifikavimo e, sistema, ne tik siekiant identifikuoti skambinančius piliečius, kuriems reikia pagalbos, tačiau ir e, identifikuojant tuos, kurie bandytų piktnaudžiauti šiuo numeriu. Mes raginame visas valstybės numatyti atitinkamą, nustatyti atitinkamą šio pagalbos numerio e, kokybės, e, veiklos kokybės stebėsinos sistemą. Dėl jau anksčiau minėtų priežasčių kitas svarbus aspektas susijęs su tuo, ką pradžioje minėjau, kad tai turėtų būti visa apimanti paslauga, kad e, asmenys turintis tam tikrą negalę galėtų tikėtis tam tikros specialiosios pagalbos siekiant e, pasinaudoti šiuo numeriu. Taigi e, šis numeris turėtų apimti visus e, skambinančius piliečius, taip pat reikėtų užtikrinti, kad skirtingos ES kalbos nebūtų kliūtis skambinti šiuo numeriu. Kitas raginimas, kuris įtrauktas į mano nuomonę ir aš taip pat išaiškinau atitinkamai, kad įmanoma šio tikslo pasiekti, kad e, galima būtų e, atbulinė reversinė tvarka taikyti šį numerį. Tai yra įvykus tam tikrai nelaimiai būtų naudinga, jeigu žmonės vietoj skambinę atitinkamu numeriu e, būtų galima išspėti piliečius, tai yra tam tikra tarnyba. Pavyzdžiui, įvykus tam tikrai brandoliniai nelaimė žemės drebėjimą, kilus tsunami ar tiems panašiems dalykams į, į nelaimingus e, gaivalinę nelaimę Japonijoje atitinkamos tarnybos e, praneštų piliečiams apie grėsinti pavojų, jos įspėtų civilinės saugos struktūros e, ar kokios nors kitos tarnybos atsakingos už šios įvykius valstybės narėse galėtų įspėti potencialius piliečius apie kylančią grėsmę, siekiant apsaugoti jų gyvybę ir turtą. Tokie pasiūlymai yra įtraukti į mano nuomonę. Yra pakankamai trumpa, kaip galite patys to įsitikinti. Aš savame suprantama esu pasirengęs išklausyti kolegų nuomonių pasiūlymų, nekantriai jų laukiu. Labai ačiū. Ačiū kolegai Fernandes pasisakyti, paprašė žodžio kolegė Childers, kurią dabar jį ir suteiksime. norėčiau padėkoti pranešėjų už jo nuomonę. Pritariu visoms jo išdėstytoms mintims. Mums reikia labiau viešinti šį pagalbos numerį daug platesnių mastų ir e, mūsų veiksmai e, turėtų būti gyvendinami pakankamai lengvai. Pavyzdžiui, kalbėdami su žiniasklaida, taip pat parlamento nariai galėtų prisidėti prie šio numerio viešumo didinimo. Pritariu jūsų tikslui, kad iki 20 metų 80 procentų piliečių žinotų apie šį numerį. Aš iki tapdama parlamento narė taip pat nežinojau apie tokio numerio egzistavimą. Taip pat norėčiau pritarti jūsų pasiūlymui dėl to, tas atbulinės paslaugos, kurią minėjote su šiuo numeriu susijusios ir galėtume pagalvoti, kaip būtų geriau galima tą paslaugą įgyvendinti. Dar kartą norėčiau padėkoti pranešėjai ir nekantri laukiu galimybės su juo bendradarbiauti. Ačiū. Dziękuję bardzo koleżance Childers. Ačiū kolegai Childers, dabar Adina Valian, Alde frakcijos atstovė, aš teikiam žodis. Ačiū pirmininkė, džiaugiuosi kad e, šiam pagalbos numeriui mūsų kadencijoje sutikimas nausiu. Aš pati aktyviai dalyvau siekdama tiek nacionalinių, tiek europinių lygmenių viešinti labiau šį numerį. Mes peticiją pasirašinėjome, taip pat e, raš, rašytinę deklaraciją paskelbėme, tam tikros sėkmės pasiekėme. Uh, tačiau vis tik šio numerio žinomumas lieka pakankamai nedidelis. Praėjus 20 metų nuo jo įsteigimo maždaug 78 procentai Europos piliečių vis dar nieko apie jį nežino, taigi turime tęsti darbą šioje srityje. Dėl mm, informatumo norėjau pirmiausiai tarti keletą žodžių, pritariu pranešėjo pasiūlymui, kurį jis teikia trečiame punkte, kad komisija turėtų nuolat priminti valstybėms tarėms apie jų prievalį informuoti piliečius apie šio numerio egzistavimą ir galimybę jo pasinaudoti. E, taip pat valstybės narės e, turi renkti atitinkamas e, švietimo ir mokymo kampanijas susijusias su šio numerio naudojimu. Jeigu trys ketvirtadalį piliečių nežino apie šio numerio egzistavimą, tai apie jo naudą tikrai nelabai galima kalbėti. Ir e, mūsų informavimo kampanijų vykdomo rezultatai taip pat nėra patys e, geriausi. Tik yra klausimas, ar valstybės narės įgyvendina savo įsipareigojimus. Taip pat e, klausimai susijęs su e, skambinančio asmens vietos nustatymo, skambinančio numeriu, tai yra susijęs su paslaugų direktyvos įgyvendinimu, kuri nėra pakankamai gerai gyvendama valstybėse narise, manau, kad turėtume paraginti komisiją nustatyti privalomus reikalavimus susijusius su skambinimo vietos nustatymu E, naudojantis šiuo numeriu e, ir e, skambinančia vieta privalo būti nustatoma pakankamai greitai per kelias sekundės, tam, kad galimybė pasinaudoti numerį būtų naudinga. Jeigu tie reikalavimai būtų negyveninti, komisija privalo imtis atitinkamų veiksmų dėl atgalinės paslaugos, tai yra ankstyvo įspėjimo sistemos piliečiams tam tikrų gamtinių nelaimių atveju, apie tai jau buvo minėta, aš tik norėjau pritarti atitinkamam pasiūlymui ir e, tokiu būdu nusiųstume pakankamai rimtą signalą, kad ši paslauga būtų įtraukta į e, visuotinių paslaugų direktyvą ir užtikrinant daugia kalbystę ir apskritai galimybę visiems naudotis šią paslaugą. Pirmininkas dėkoju kolegai Valian. Dabar prašau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 pranešėjų ir norėčiau padėkoti už tai, kad sutikėte man žodį. Man atrodo, kad mes kalbame čia apie labai svarbų dalyką. Ir kalbinis aspektas čia yra taip pat labai svarbus, nes nėra svarbu tik tai, tie, kad, tik tai tai, kad žmonės prisiskambintų tuo numeriu 112. Jie turėtų turėti galimybę su kažkuo susikalbėti pas, paskambinę savo kalba, nes mes turime, į Europą atvyksta milijonai turistų, taigi jie turėtų galimybę turėti, e, pas, susikalbėti jiems suprantamą kalbą. Toliau e, taip pat reikia užtikrinti, kad operatoriai, kurie siūlytų šitą paslaugą, jie užtikrintų šios sistemos efektyvumą. Taip pat mes turime nepamir, nepamiršti tarp valstybinių pacientų teisių. Mes esame kalbė, jau kalbėję apie pasikeitimą informaciją apie pacientus, ypač ypatingose situacijose. Taigi tai yra ypatingai svarbu. Dziękuję koledze Kablokowi. Mm. Dėkoju. Dabar norėčiau suteikti žodį komisijos atstovui. Prašau. Thank you, thank you, Ačiū, ponas pirmininkė. E, prašnešėjos padaryti pasiūlymai ir tos mintis, e, kuriuos e, išgirdome šioje salėje, jie yra labai svarbus. Komisija teikia prioritetą paslaugos kokybei bendro pagalbos numerio ir mes e, nuolat e, dirbame šioje e, srityje. Žinoma, visuomenės informavimas taip pat nemažiau svarbus aspektas. Gali būti daug kitų papildomų bendro pagalbos numerio charakteristikų, kaip galimybė kalbėti savo kalbą, gauti pagalbą ir, ir panašiai. Tai, tačiau tai bus visiškai nenaudinga, jeigu žmonės nežinos, kad toks numeris egzistuoja ir kad yra galimybė juo paskambinti. E, mes nuolat su valstybėmis ekspertų lygyje tai diskutuojame. Ir e, diskutuojame ir komunikacijų komitete ir nuolat primename, kad, kad e, ir toliau neturime atleisti vadžių šiuo klausimu. Taigi, kol kas atrodo to nepakanka ir šis e, užmojingas e, tikslas pasiekti 80 e, procentų informuotumo kol kas dar nėra pasiektas. Mes patobulinome bendro pagalbos numerio 112 nuostatas labai svarbus dalykas, kas buvo minėta dėl skambinančio asmens vietos nustatymo. Ir žinoma, mes labai um, akilai stebime naujų nuostatų perkelimą į nacionalinės teisės aktus. ir atsakomybę už e, skambinančiojo vietos tikslumo nustatymą skirtingose valstybėse e, tenka skirtingomis institucijoms, e, todėl čia reikia dar papildomos harmonizacijos. Šiuo metu mes drąsiname, raginame valstybės narės priimti, e, įdėkti daugiau papildomų priemonių užtikrinant šią paslaugą. Dėkoju komisijai. Na ir diskusija baigs pranešėjas ponas Jose Manuel Fernandes, jeigu jis nori pasisakyti. Eh, estou certo que Dėkoju, ponė pirmininkė. Esu įsitikinęs, kad mes galėsime atsižvelgti į visas išsakytas pastabas, kai rengsime galutinę nuomonės versiją. Manau, kad mums pavyks pasiekti susitarimo dėl šios nuomonės, bet aišku, aš taip pat. E, atsižvelgsiu ir tuos pasiūlymus, kuriuos kolegos dar pateiks, nes dar yra galimybės pateikti pakeitimus. Mm, Dėkoju ponui Fernandes. Ir taip pat norėčiau Jums pranešti, kad pakeitimų pateikimo terminas yra balandžio 18 diena, 12 valanda. O mes balsuosime savo komitete gegužės 24, imko komitete taip pat tą pačią dieną bus balsuojama, o plenarinėje sesijoje bus balsuojama birželio mėnesį. Dėkuoju, toliau einame prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra. w tej chwili mm, przerwa do godziny 17, dlatego że musimy... Tiksliau dabar padarysime pertrauką iki 17 valandos, nes turime palaukti ponios Hauk. Ji yra šešėlinė pranešėja šiuo klausimu. Norėčiau pasveikinti ponę Bazanį. Su jie kaip tik ir diskutuosime apie 2012 metų biudžetą. Rozpoczynamy kolejny punkt programu. Tęsėme darbą po trumpos pertraukėlės. Dabar kalbėsime apie biudžetą. Mūsų pranešėja ir parlamento pranešėja, abi pranešėjos atvyko. Nagrinėsime 17 darbo tvarkės punktą įgaliojimai susijęs su trišaliu susitikimu dėl 2012 metų biudžeto projekto. Prašau, ponia Balzani. Cari colleghi, Cari colleghi. Ir mm. kolegos. Biudžeto procedūra yra pasiekusi svarbę kryžkelę. Rugsėjo 20 dieną komisija teiks savo pasiūlymą dėl 2012 metų biudžeto projektą. Todėl parlamentas turi turėti aiškę savo poziciją. Visų pirmiausia, tam, kad suprastume e, kaip veikti per artimiausius mėnesius. Šiais metais, kaip ir e, praėjusiais metais, e, biudžetas bus svarstomas vieno svarstymo metu. Ir mano siūlymas 2012 metams, 12 metų biudžeto projektui būtų toks, kad mm, biudžeto komitetas turėtų tam pritarti ir plenarinis posėdis taip pat. Mes turėtume susijęti glaudžiai e, samatą su Europos e, valdysena. Tai yra pirmasis Europos semestras. 2011 e, metais pirmasis Europos semestras turėtų būti įrodymas, kad yra įmanomas europinis planas. Taigi mūsų siūlymas būtų e, padaryti Europos biudžetą pagrindiniu, kertiniu Europos semestro akmeniu, įgyvendinant Europos biudžetą valdysenos reformą, kad būtų viskas aiškiai suformuluota, identifikuota ir kad valstybės narės galėtų įsijungti įgyvendinant šį tikslą. Tai bus ne tik pridėtinė europinė e, vertė, bet ir įmanomos investicijos europinėme e, lygmenyje. E, tai yra ambicingi 20, 20 metų strategijos tikslai ir mes turėtume nedelsdami pradėti tai įgyvendinti. Mes neturime laiko delsti. E, laiko darbo grafikas yra labai e, griežtai apskaičiuotas ir jeigu norime pasiekti 20 metų strategijos tikslų, turime dėlsti, e, atsiprašau, dirbti nedelsdami. E, kitų metų biudžeto projektas turėtų būti svarbus klausimas visiems E, komitetams, e, e, kurių kompetencijoje šie klausimai yra. Štai todėl aš nuolat dirbau, susitikau su specialiaisiais komitetais ir raginau uh, E, juos pažvelgti į šį klausimą kaip į jų kompetencijos klausimą ir nepalikti šio klausimo vien biudžeto komitetui. Taigi turime e, nustatyti e, bendrą bendrus veiksmus suderintus su 20 metų strategija. Visų pirmiausia, turėtume atkreipti du, e, į du esminius dalykus. Tai yra e, ketinimas sustabdyti klimato kaitą. Ir aš norėčiau paraginti jūs dabar pabandyti nustatyti veiksmus ir programas, kurios e, yra jūsų komiteto e, kompetencijos srityje ir numatyti tas veiklas 20 metų strategijos šviesoje. Tai yra labai svarbu, nes tai leis suderinti biudžetą su realiomis sąlygomis. Taigi, labai svarbu įdėmiai pažvelgti į šios klausimas. Šiais metais, kadangi baigėsi programinis laikotarpis, e, kolegė Juta Haug e, e, politinių iššūkių komitete dirba labai svarbu darbą. Ir ryšium su programinio laikotarpio pabaiga biudžetas turi labai mažai e, e, laisvės. Mes turime labai griežtai suderinti visas e, atskiras biudžeto sudedamasias dalis. Remiantis pirmąją komisijos ataskaitą, e, bent jau komisijos nuomonę, e, biudžeto komitetas netrukus paskelbs nuomonę dėl komisijos ataskaitos, tai atrodo, e, kad ne viskas galės būti įgyvendinta mes turėtume tolesnį savo darbą grįsti ankstesniais siūlymais, kurie buvo įgyvendinti. Todėl jūs turėtumėte pagalvoti, kurios programos, kurie projektai yra ypatingai e, svarbus 20 metų strategijos įgyvendinimui ir sutelkti dėmesį būtent į e, tokius projektus. kad, kad turėtumėte e, tam tikrą instrumentą, kurį pasitelkę galėtumėte aiškinti mūsų pateiktus skaičius. Dėkoju, ponia Balzani. Dabar suteiksiu žodį mūsų komiteto pranešiai, ponia Jutai Hauk, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti ir Franceskai už tai, kad jie atvyko į mūsų posėdį. Žinau, kad aš du kart buvau atsakinga už visą. Aš du kart buvau atsakinga už visą ES biudžetą ir aš žinau, koks sunkus jos darbas, nes yra daug komitetų ir tie komitetai mano, kad pranešėja būtinai turi juos aplankyti. Manau, kad mūsų aplinkos komitete uh, yra, mums, mūsų prioritetai yra labai aiškus ir mes žinome, ką mes norime įgyvendinti. Visų pirma, tai aišku, yra kova su klimato kaita. Taip pat mes suprantame, kad tai yra užduotis, kuri yra susijusi su daugeliu aspektų. Ir daugelis dalykų, kurie uh, E, kurie pasitarnauja kovai su klimato kaita, nebūtinai yra susiję su tam tikra biudžeto eilute, e, tiesioginė ta žodžio prasme, tačiau mes norime, kad ta kova apimtų viską, visus komitetus ir todėl labai svarbu, kad, kad biudžeto, viso biudžeto pranešėja, už visą biudžetą atsakingą pranešėją kiekvienoje biudžeto eilutėje pagalvotų apie kovą su klimato kaita. Toliau kitas aspektas, aišku, yra mūsų vienintelė priemonė, kurią mes turime aplinkosaugos rytie, tai yra mūsų priemonė LIFE. Ir ta, tas LIFE projektas vyksta labai gerai. Komisija ir jos tarnybos šiuo metu labai gerai gyvendina LIFE programą valstybės narės ir jų nevyriausybinės organizacijos jau suvokia, kaip vyksta ta, prie, ta programa, kokios priemonės yra svarbios, kokios priemonės yra tinkamos ir manau, kad šią priemonę LIFE mes turime ir toliau stiprinti ir turime turėti ją omenyje ne tik dabartinėje mūsų finansinėje perspektyvoje 2012-2013 metais, bet ir ateityje, kad galėtume uh, E, remti ne tik pačius didžiausius projektus, bet taip pat ir smulkius projektus, kurie galėtų prisidėti prie biologinės įvairovės išsaugojimo, prie tvaraus turizmo plėtojimo ir panašiai. Todėl yra labai svarbu, kad mes ir toliau įgyvendintume LIFE programą. Visa tai, kas yra susiję su e, energijos e, vartojimo efektyvumu ir atsinaujinančiais energijos šaltiniais, taip pat yra mums svarbus klausimas. Tai yra priemonės, kurias mes turime įgyvendinti ir mes suprantame, kad už tai atsakingas yra ir pramonės komitetas, galbūt iš dalies ir regionų plėtros komitetas, nes e, jis turi e, tam tikrą priemonę, tai yra e, sanglaudos politika ir struktūrinė politika, tačiau nepaisant to, aš manau, kad mes taip pat turime siekti energijos vartojimo efektyvumo ir skatinti atsinaujinančių energijos šaltinių e, vartojimą. Nuo 2010 metų e, nuo tų metų me, mes nebe, nebesame vieninteliai atsakingi už kovą su klimato kaita, taigi nuo tų e, metų mes nesame atsakingi už e, klimato kaitos priemonės už ES ribų, besivystančiose šalise. E, tačiau manau, kad nepaisant to vis tiek ir toliau mes turime gyvendinti kovos su klimato kaita priemonės besivystančiose šalise, kad e, mūsų kriterijai, kuriuos mes esame nustatę, kad jie būtų taikomi ir tose šalise ir mes turime suvokti, kad visa tai ką mes darome, yra papildomos priemonės e, prie vystimosi politikos. Tai yra, kad vystimosi politika taip pat turi būti papildyta tam tikromis priemonėmis kovai su klimato kaita. Taip pat e, dar vienas aspektas. E, mes žinome, kad kovos su klimato kaita ir aplinkos apsaugos mes pasieksime e, bendradarbiaudami su valstybėmis narėmis, taip pat kurdami biudžetinės paskatas, bet kitas svarbus aspektas yra, e, reik, taip pat turime kurti ir e, naujus teisės aktus. Ir teisėkuros darbe taip pat svarbus aspektas yra kontrolė, kaip yra įgyvendinami teisės aktai. To mums labai reikia. ir jeigu yra sutarčių pažeidimo procedūra pradėta komisijos prieš kokią nors valstybę narį, tai buvo šiuo metu yra virš 2000 tokių e, sutarčių pažeidimo procedūrų ir didelė dalis jų 17,7 e, procentai yra susijęs su teisės aktais aplinkosaugos srityje. Taigi, kadangi skaičius yra toks e, didelis, mums reikia užduoti klausimą, ar mes e, sugebėsime bendradarbiauti šiose, šioje srityje su aplinkosaugos generaliniu direktoratu ir atsakingais asmenimis. Aš žinau, kad komisija kai kada elgesi labai atsargiai, ypač kai yra prašoma daugiau personalo. Tačiau kyla klausimas, ar pakanka dabartinio personalo ir ar mes galime daryti pakankamą spaudimą valstybėms narėms, kad jos įgyvendintų teisės aktus. Tikiuosi, kad komisija atsakys į šį klausimą, nes mane tai domina ne tik kaip pranešėja šio komiteto biudžeto klausimais, bet taip pat ir kaip. E, ekonominių iššūkių komiteto pirmininkė, nes kaip tik kitą savaitę mūsų komitete vyks ypatingas posėdis, specialusis posėdis, kuriame mes nagrinėsime administracinius klausimus. Ir todėl yra labai svarbu, kad komisija atsakytų į tam tikrus klausimus. Aš žinau, kad toksai pasakymas, kad reikia daugiau personalo, nesulaukia didelio palaikymo. Taip pat yra E, taip pat yra nepopuliaru kalbėti apie tai, kad kai kurios valstybės narės neįgyvendina su aplinkosauga susijusių teisės aktų. Ir kaip jau minėjau, jeigu pažiūrėsime, e, kokiose sritys, e, prieš, prieš kokias valstybės narės yra pradėta pažeidimų procedūra, tai matome, kad tai yra tikslinga, kad kai kurios valstybės narės nuolat pažeidinėja aplinkosaugos teisės aktus. Taigi, norėčiau išgirsti komisijos atsakymą. Jeigu jūs galėsite atsakyti dabar, tai būtų labai džiugu. Jeigu negalėsite atsakyti dabar šiame posėdėje, aš norėčiau gauti atsakymą iki šios savaitės pabaigos, kad galėčiau pasirenkti tam ypatingajam e, iššūkių komiteto posėdžiui. Aš norėčiau turėti keletą konkrečių skaičių, e, kad kad galėčiau su už administracinį darbą atsakingų komisaru galėč, e, apie tai diskutuoti ir kelti savo reikalavimus. Na ir paskutinis mano. E, paskutinis dalykas, ką norėjau pasakyti, tai būtų mano raginimas visiems šešėliniams pranešėjams ir visų frakcijų atsakingiesiems e, nariams būti labai kropštiems. E, kalbant apie bandomuosius projektus ir apie pasirengimo priemonės. Frančeska jau minėjo, kad birželio trečią dieną yra e, galutinis terminas. E, iki tos dienos galime e, teikti geras idėjas. Mes esame nusistatę tam tikrą tvarkaraštį ir žiūrėsime, kaip komisija elgsi su tuo, su tais bandomaisiais projektais ir priemonėmis, kurias patvirtinome praėjusiais metais, kaip, kaip ką komisija su jais darys. Ir todėl norėčiau paraginti visus kolegas teikti geras idėjas ir netgi ateiti rytoj pas mus į biudžeto komitetą, rytoj nuo 9 iki 11 vis klausimai e, biudžeto komitete. Emilija, kuri yra mūsų komiteto brangakmenis, jau pasiuntė informaciją e, visoms frakcijoms, tačiau aš galiu dar kartą pakartoti, kad mes tikrai nuoširdžiai kviečiame visus atvykti į biudžeto komitetą, į klausimus apie bandomuosius projektus. Bus pristatyta, kas apskritai yra bandomasis projektas, ką, ko galima pasiekti bandomaisiais projektais ir kaip reikia teikti idėjas, kad tas bandomasis projektas būtų pripažintas kaip bandomasis projektas. Ačiū. Dziękuję bardzo koleżance Jutta Haug. Przechodzimy. Dėkoju Jutai Haug. Toliau kitas kalbėtojas mano kalbėtojų sąraše. Prašau. Dėkoju pirmininkė, aš kalbėsiu bulgariškai toliau. Visų pirma, norėčiau padėkoti poniai Hauk už jos nuveiktą darbą. Be to norėčiau iš karto pabrėžti, kad mano nuomonė, jūs esate viena iš iškiliausių šio parlamento asmenybių. Todėl dėkoju Jums už darbą, būdamas šešėlinių pranešėjų, noriu pabrėžti, kad pasikeitimui nuomonėmis ir gal e, skirtas laikotarpis lyginant su pakeitimų tikimo terminu buvo labai trumpas. Todėl noriu paklausti, ar nebūtų buvę geriau komisijai numatyti ilgesnį pakeitimų tikimo terminą ir e, rugsėjo pabaigai nustatyti galutinį dokumento patvirtimo terminą. Šiuo metu aš vertinu 2010 biudžeto įvykdymo rezultatus ir e, būtų galima užfiksuoti tokią tendenciją, kad komisija labiau e, žiūri į skaičius, o ne į tai, kaip yra naudojant biudžetą įgyvendinami užsibrėžti tikslai 2012 metams pageidaučiau, kad būtų skiriama daugiau lėšų E, kurie, kurios skirtos įgyvendinti e, anglės dioksido mažinimo projektams, taip pat atsinaujinant čia energijos šaltinių paramos projektams bei retų žaliavų Europoje panaudojimui. Esu tikras, kad reikėtų skirti daugiau paramos asnaujantiems energijos šaltiniams, kurie turėtų tapti nedaloma mūsų komiteto veiklos dalimi, taip pat energijos vartojimo efektyvumui bei e, vertingų žaliavų panaudojimų reikėtų skirti, perdirbimų reikėtų skirti daugiau dėmesio. Dėkoju poniai Hauk ir visiems, visiems, kurie dalyvavo rengiant šį pranešimą. Dėkoju kolegai Panajotovui. Daugiau nematau norančių kalbėti. Chciałbym zapytać, czy... Noriu dar kartą paklausti, ar yra komisijos atstovų salėje, kurie galėtų pareikšti komisijos nuomonę šio klausimu. Atrodo, kad niekas neprisipažįsta esas komisijos atstovų. Ar ponė pranešėja dar norėtų tarti žodį? Ne. Labai trumpai, ponė pirmininkė, norėčiau atsakyti į kolegos klausimą. Noriu padėkoti už tai, kad atkreipėte dėmesį. Jūsų klausimas susijęs su strategija Europa 2020, klimato kaita atsinaujinančiais energijos šaltiniais, energijos vartojimo efektyvumu. Pastarųjų dienų įvykiai parodė, kad šioms temoms reikia skirti žymiai daugiau dėmesio ir šiose srityse siekti daugiau pažangos. Jūta Hauk savo kalboje minėjo, kad būtina vykdyti stebėseną, kaip yra įgyvendinami teisės aktai, nes tai yra vienas iš Europinio semestro pridėtinės vertės aspektų. Reikia koordinuoti veiksmus tarp ES ir valstybių narių visais lygmenimis, pradedant nuo biudžeto ir baigiant e, teisėkuros darbo derinimu. Birželio trečią dieną baigėsi galtinis terminas teikti bandomosius projektus, tai yra susiję su atitinkamais atsiliepimais, kuriuos laukiame iš uh, Komisijos techninių požiūrių šie projektai ir priemonės turėtų prisidėti prie atitinkamų biudžeto sandaros pasikeitimų, e, atitinkamiems pakeitimų pasiūlymus dėl biudžeto sandaros terminas baigėsi rugsėjo pabaigoje, tačiau aš siūlyčiau, kad mes pateiktume pirmą pasiūlymą ir komisijai įvertintų ir e, po to galėtume pasvarstyti, kaip būtų galima tą pasiūlymą pataisyti, kad jis taptų veiksmingesnis. Norėčiau pabrėžti. Visą tai, ką mes biudžeto komitete nusprendžiame ir kas po to negali būti įgyvendinama, tai yra mums prarastos, prarastos lėšos, nes e, metų pabaigoje negalėsime jų susigražinti, jos bus gražinamos e, valstybių narių finansų ministrams, to mes nenorime. Ir tai reiškia, kad mes nepasinaudojame, nepasinaudojame turimomis galimybėmis, tai reiškia, kad kaip ir kiekvienais metais raginu visus labai kruopšiai pasvarstyti, kas yra pilotinis bandomasis projektas, kas galėtų būti laikoma parengiamąją priemonę ir prieš pateikiant atitinkamus projekto pasiūlymus biudžet, tai komitetas galėtų nuspręsti e, susitikti su komisijos atstovais ir pasiklausinėti, ar galima būtų tokio pobūdžio projektus įgyvendinti ar ne, nes Vienas dalykas yra visiškai aiškus, kiekvieną kartą turėdami tam tikrą teisinį pagrindą kokiam nors projektui, negalime to projekto vadinti bandomuoju, pilotiniu, nes tie bandomieji projektai yra visiškai naujos priemonės, naujos idėjos, kurias mes parlamentas galime siūlyti, tačiau jos turi būti naujut, naujutėlės neturinčios jokio teisinio pagrindo Žinau, kad kiekvienais metais e, dėl to tų naujų projektų rasti tampa vis sunkiau. Europos Sąjungos pasirinktas požiūris yra visą laiką integruotesnis, vis labiau integruotesnis ir e, vis sunkiau rasti nišų, taip pat ir teisinio pagrindo, tačiau manau, kad idėjų vis tik galima rasti ir todėl prašyčiau labai nešvaistyti be reikalo ES lėšų. Pirmininkas, ačiū labai. Tokiu kreipimuosi e, plėtoti mūsų vaizduotę. Mes ir baigsime šio darbo tokias punktos svarstymą. Noriu Jūs informuoti, kad e, pakeitimų teikimo terminas šiai mūsų komitete rengiamai nuomonė baigėsi birželio 15 dieną komitete numatyta balsuoti dėl šios nuomonės e, rugsėjo 8 dieną. Kalbant apie tuos bandomosius projektus, tai sekretariatas siūlo nustatyti e, gegužės 25 dieną, kaip galutinį terminą pateikti bandomųjų projektų pasiūlymus, o biudžeto pakeitimo teikimo terminas baigėsi birželio 15 dieną pusiaudienį. Labai ačiū, baigiame komisijos posėdį šią dieną ir po kiek laiko netrukus tai yra prasidės koordinatorių posėdis. Qu'est-ce qu'il propose, secrétaire